ISA e dabar yra ne tik tai kalbos, tai yra mūsų politikos dalis. Ir darbas jau prasidėjo, pirmininkas. Pone ir ponios, baigėsi diskusijos šią temą. 11.30 rytoj bus balsavimai. Dabar perėsime prie kito klausimo. Ponio Auski pranešimas variklinių transporto priemonių garso lygis suteikiu žodį pranešėjui ponui Auski. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení. Ačiū pirmininkė, kolegos. Šis pranešimas e, skirtas e, stiprinti mm, viešąją sveikatą ir užkirsti kelią neigiamai vartinių sporto priemonių garso lygio e, poveikiui. E, ši žala yra jau moksliškai įrodyta, todėl reikia imtis tokių priemonių. Komisija savo pasiūlyme kalba tik tai apie variklių sunkvežimių variklių e, sukeltą triukšmą, o mano pranešime buvo kalbama daug plačiau nuo pat pradžių. Esu tikras, kad reikėtų kalbėti ir apie kelio dangą, ir apie aerodinaminį garsą, ir apie e, eismo kontrolę, ir apie mm, kitus dalykus. Trys pagrindiniai dalykai iškilo ruošiant šį dokumentą - tai yra ženklinimas, privalomas triukšmo lygio nurodymas, eivis sistema, kuri elektroninė elektroninių automobilių e, gars, leidžiamą garsą e, matuotų ir taip pat numatyti skirtingą garso e, triukšmo lygį skirtingiams automobiliams. Ne visiems buvo, su, ne visiems šiam problemam buvo surasti sprendimai visose frakcijose, visose komitetuose. Eivis sistema, dėl jos nebuvo mm, rasta sutarimo. Ne, manęs netenkina tai, kad turiu paminėti ir labai e, atkaklę kampaniją, kuri buvo susijusi su diskusijom komitete tam tikra e, Niderlandų organizacija suorganizavo šie, šią kampaniją ir dėja šią kampaniją e, paremė nemažai mano kolegų. Jie bandė sukurti tokį įvaizdį, kad aš esu e, tam tikras automobilių pramonės agentas, kad jie man moka. Šie asmenys netgi sukūrė ne, netikrą internetinį puslapį, pagal kurį aš esu susijęs su automobilių pramonė. Tačiau visi mano, aš tengiausi visą tai paneigti ir prasidėjo žiniasklaidos kampanija ir dėl to buvo vėliau, buvo atidėtas net keliom savaitėm diskusija mm, apie šį dokumentą komitete. Ponas Matija Groti, NV pirmininkas, aiškiai pareiškė pareiškimą ir mane vienrašiškai išteisino. Trečias priedas, kurį pasiūliau, yra kompromisas, pagal kurį būtų sumažinta um, automobilių e, keliamo triukšmo lygis ir, būt, ir tenai siūloma techniniai sprendimai turime suprasti, kad kalbame ir balsuojame ne tik tai dėl žalos žmogus, žmogų, žmonių sveikatai, bet taip pat ir kalbame apie tai, kaip mūsų sprendimai, kokią įtaką mūsų sprendimai turi 500 milijonų mm, asmenų Europoje ir taip pat tų, kurie dirba automobilio pramonėje. Taigi, jeigu norime mm, pasiekti tam tikrų mm, tikslų, turime balsuoti 61 pakeitimą. Ačiū uždėmesi. Komisaržė, panutai. Ačiū pranešėjai už įžangą. Toliau kalbės e, komisijos narys ponas Tajani. Dėkuoju pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, pirmiausia, reikia padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams iš Envi komiteto. Pagrindinis sunkumas tai rasti tinkamą pusiausvyrą tarp trijų principų - aplinkos apsauga, automobilių pramonės patiriami kaštai ir tarptautinis konkurencingumas. Aš puikiai žinau, kad būkštaujama dėl įvairių dalykų ir todėl <clears throat> diskusijos parlamento komitetuose buvo sudėtingos. Kokie svarbiausi dokumento punktai pabrėšiu kelis dalykus. Trys tikslai šiame tekste. Pirma, užtikrinti vidaus rinkos funkcionavimą. Antra, užtikrinti griežtą aplinkos apsaugos lygį, kuris naudingas mūsų piliečiams. Ir trečia, skatinti mūsų įmonių konkurencingumą. Negalime ignoruoti ne vieno iš šitų trijų principų, nes jie yra susiję. Be to dabar yra krizės metas. Taip pat turime suvokti, koks yra kontekstas. Daugiau kaip 20 procentų ES gyventojų patiria e, triukšmo lygį, kurį mokslininkai laiko nesveiku. 2008 e, metų PSO e, ataskaita nurodo įvairius sveikatos pažeidimus susijusius su triukšmo lygiu. Ir tai priklauso nuo E, infrastruktūros, nuo kelio dangos, nuo automobilių įvairių bruožų, nuo, vaira, nuo, nuo vairuotojų įpročių. E, todėl mes ir turime taikyti ir taikome ES taisyklės automobiliams, kurios taikome jau turbūt 40 metų. Paskutinį kartą 95 metais mes koregavome taisyklės dėl triukšmo lygio. Nepaisant to, kad lygis buvo sumažintas, tačiau vis dėlto netiek, kiek tikėjomės. Komisija pasiūlė patvirtinti naują teisės aktą, kuris būtų išsamesnis tai ir tarptautiniu mastu pripažįstama teisinė priemonė, kuri buvo parengta jungtinėse e, tautose. Dalyvavo ir komisijos atstovai ją parengiant. Ta priemonė buvo tikrinama trejus metus, atliekant tam tikrus bandymus. Tikslas yra sumažinti triukšmo lygį dviem etapais. Pirmas etapas tai yra koreguoti dabartinius nustatytus lygius pagal tą priemonę. Ir antras etapas nuo 5 iki 7 metų trunkantis, po to, kai bus priimta teisinė priemonė, tai yra daryti techninius automobilių e, pakeitimus. E, keturiais decibelais e, lengviesiams automobiliams siūloma mažinti ir trimis kitiems automobiliams. Tai padėtų dideliam procentui suma, e, piliečių sumažinti tą triukšmo lygį ir tai būtų naudinga visai visuomeniai. Noriu dar sik padėkoti Envi komitetui už darbą ir tikiuosi parlamento paramos. Dėkoju dabar vienai minutė poniai Verhaen. Dėkoju, pirmininkė jau vėlyva naktis, aš kalbu Anevais Geber vardu, e, kuri e, buvo pranešėję šią temą IMKO komitete. Iš tikrųjų, e, triukšmo lygio mažinimas yra labai svarbus aplinkai ir žmonėms, bet taip pat yra svarbus ir kalbant apie pačių transporto priemonių saugumą e, bei žmonėms, kurie perka e, naujus automobilius e, su transporto priemonių keliamomis problemomis susiduria ir pažeidžiamos visuomenės grupės, vaikai, aklieji ir taip toliau. Tam mums reikia tam tikros garsinės įspėjimo sistemos, kad galima būtų įspėti žmonės e, apie artėjančią transporto priemonę. Kalba eina apie vadinamąją AVAS sistemą. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad bus atitinkamas ženklinimas, kad žmonės, kurie nori nusipirkti naują transporto priemonę, žinotų ir apie jos keliamą triukšmo lygį. Ponas Parniu. Pone pirmininkė, komisarė, kolegos, E, aš rengiau e, transporto komiteto nuomonę šiuo klausimu. Sveikinu komisijos pasiūlymą dėl e, motorinių transporto priemonių keliamo triukšmo lygio sumažinimo. Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiai rodo, kad 2 procentai infarktų gali būti sukeliami pernelyg e, didelio triukšmo lygmens virš 6 decibelų. E, iš tiesų, e, būtent dėl šių priežasčių kalbama apie 200 tūkstančių širdies ir kraujagyslių lygų atvejų. Triukšmo lygis paskutinį kartą peržiūrėtas 95 metais ir mūsų komitetas norėtų, kad būtų taikomas integruotas požiūris. Uh ir e, kad būtų numatytos priemonės naujiems elektromobiliams, e, bei taip pat e, būtinybė triukšmo lygmenį nurodyti pardavimo vietose. Pranešėjas siūlo ilgesnius terminus įgyvendinant žemesnius triukšmo lygius aštuonis metus e, siekiant 4 e, e, decibelų ir dar 6 metus siekiant 2 decibelų. Aš manyčiau, kad kompromisiniai pasiūlymai, kuriuos patiekė kolegė Judis Perkis, draugė su GUE, Žaliaisiais ir Aldė frakcija, kad į tuos pasiūlymus bus e, atsižvelgta. Kalbant apie automobilių e, pramonę, yra svarbu e, automobilių gamintojams suteikti pakankamai laiko prisiderinti prie ES aplinkos standartų. Europos pramonėje teigiamai žiūri į technologinės priemonės, kurios leistų sumažinti keliamą triukšmą. Tačiau, žinoma, e, priemonės, kurias mes priimame, neturėtų trukdyti e, įmonėms e, šiuo krizės laikotarpiu. Reglamento projektas turėtų padėti pramoniai įgyvendinti priemonės siekiant nustatytų ribų, e, tai reikia laikyti sisteminio požiūrio ir e, atsižvelgti į pažangą, kuriant mažai kūro vartojančius automobilius. Dvi minutės ponai Tatrela. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos. E, nėra jokio klausimo, kad turėtume pritarti šiam paketui. Skirtumas tik tai, kaip mes tai darysime, kiek tai užtruks ir kokiamis technologijomis remsimės. Pasaulio sveikatos organizacija, kaip jau girdėjome, jau seniai sako, kad e, šitoje srityje, srityje būtina įsikišti, nes triukšmas, ypač dideliuose miestuose, daro neigiamą poveikį mūsų piliečiams. Todėl reikia imtis priemonių mūsų piliečių sveikatai apsaugoti, jų gyvenimo kokybei pagerinti ir e, triukšmo, kuris sukelia stresą ir lygas lygiui sumažinti. Bet e, tuo pat metu turime nežlugdyti savo automobilių pramonės, ypatingai šiuo momentu, kada ši pramonė pergyvena labai sunkius laikus. E, triukšmas priklauso nuo daugelio dalykų. Pavyzdžiui, infrastruktūros lygis miestuose labai rimtai gali įtakoti triukšmo lygį. Ir sakau tai ypatingai kolegoms iš kairės, e, iš socialistų partijos. Visiškai teisingai jūs rūpinatės dėl užimtumo ir automobilių pramonės e, žlugimas e, vestų ne tik prie automobilių skaičiaus, kuris parduodamas mažėjimo, bet ir prie darbo vietų praradimo. Bet viso to esmė ir viso tai yra labai techniškai ir galbūt ne visiems e, vienodai įdomu, nors komitete mes gana plačiai kalbėjome. Nes kalbant apie pakeitimus, tai už 51 pakeitimą balsavo tik tai vienu e, asmeniu daugiau. Vadinasi, mano manimu, vertėtų vietoj 51 pakeitimo verčiau taikyti 61. Pone Merkis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Kiekvienas balsas yra svarbus ir tai e, lygiai taip pat taikytina ir rytojaus balsavimui. E, Triukšmas, kai kalbame apie žmonių sveikatą, yra viena iš didžiausių problemų. Apie 50 tūkstančių infarktų gali būti tiesiogiai susijęta su triukšmo tarša. Ir kalba eina apie nedaug uždirbančių žmonės, kurie dažnai gyvena arti judrių kelių, e, miestuose prie didelių greitkelių. Būtent juos ta problema labiausiai paliečia. Dažnai savęs klausime, kaip geriausia būtų čia žengti į priekį, kaip galėtume e, problemą išspręsti, kovodami su simptomais. Visoje Europoje jau struktūrinių fondų dėka pastatyta daug triukšmo užtvarų, e, kai kuriuose valstybėse narėse tas užtvaras yra tikrai didžiulis, bet ko gero verčiau reikėtų kovoti su triukšmo šaltiniu. Tai yra automobiliai. E, dažnai e, tai netiek jau brangiai ir kainuotų. Vienam lengvajam automobiliui užtektų 60 eurų, o sunkvežimiui 750. E, tai galėtų prisidėti prie darbo vietų, prie inovacijų E, iš tikrųjų, turėtume finansuoti tuos dalykus, kurie gali didžiausią poveikį padaryti. E, komisarai, jūs teisingai sakote, kad nesitikite, nenorite, kad darbo vietos būtų prarandamos, e, o norite, kad jų daugiau būtų sukurta, gal daugiau, apie tai galėtumėte pasakyti. Mes tinkamai elgdamiesi galime sumažinti išlaidas ir sukurti gerovę daugeliu piliečių. Dėkuoju. Dabar žodis ponai Kramer. Ačiū, pirmininkė. Mes jau metus diskutuojame dėl šito dokumento. Kodėl taip ilgai užtrunkome? keista, kodėl kiti to nepasakė. Taip ilgai užtrukome, todėl kad komisija patikė prastą pasiūlymą. Komisija pasiūlė teisėkuros tekstą, kuris netitinka jos pačios teisėkuros teksto standarto. E, trečiajame priede yra įtrauktos senos nuostatos, o parlamentas sutvarkė šitą, bando sutvarkyti šitą priedą, nors tai yra sudėtinga, sudė, e, padaryti yra labai sudėtinga. Reikia ekspertų, e, fizikos specialistų, akustikos specialistų, kad numatytumėm teisingus decibelus, decibelus ir kad tai būtas darbas būtų mm, gerai atliktas. negalime. Mm, kalbame ir apie mm, variklinių e, transporto priemonių skleidžiamą garsą ir elektroninių e, transporto priemonių skleidžiamą garsą, nes elektroninės e, priemonės gali būti netgi per daug tylios, jeigu šeši decibelai yra mm, per daug gali būti kažkoks tai ligmuo ir per mažai. Ir sportinės mašinos, e, ar tai turėtų būti išimtis, e, tai būtų nesąmonė, nes jų yra mažuma ir jeigu jie išdinktų iš viso, ne, nematytumėm didelios pasiekmės bendrai, bendram taršos lygiui. Taigi labai sunku buvo e, rasti kompromisą dėl svarbiausių punktų šiame dokumente ir tikiuosi, kad rytoj mes pasieksime mm, rezultatų. Dėl 62 reikia pasiekti kompromiso, nes tik tai, e, tik tai tada, jeigu balsuosime didžiąją daugumą, tik tai tada mes turėsime tvirtą poziciją daryboms taryboje. Dabar 2,5 minutės ponia Hasi. Kollegat, tänään yksi suomen suurimmista lehdistä mieli kolegos e, Suomijos laikraščiuose buvo e, rašoma, kad pusė milijono suomių e, kenčia daugiau negu 20, 52 decibelų triukšmą. 40 procentų, daugiau negu 40 procentų žmonių Europoje, beveik kas antras, kenčia nuo eismo triukšmo. Ir labai daug mirčių dėl, dėl to įvyksta 50 tūkstančių, infartų galima būtų priskirti tam, taip pat triukšmas gali turėti įtakos ir psichiniai sveikatai, ir nemigai, o nemiga susijusi su vairiom e, lygom, pavyzdžiui, diabetu. diabetu. Triukšmo lygį sumažinsime mažindami e, automobilių triukšmą. Dažnai piliečiai sako, kad e, labai daug pinigų išleidžiama tokiems sprendimams kaip triukšmo um, užtvaros. E, buvo pasakyta, kad e, kas antras lengvasis automobilis ir kas trečias sunkvežimis dabar atitinka šio pasiūlymo reikalavimus būtų galima šiek tiek pakeisti šitą pasiūlymą. Žalieji negali pritarti pritarti tokiam pasiūlymui. E, nauda, kurią gausime sumažinus triukšmą, yra daug didesnė negu išlaidos, negu kaštai. Todėl raginu pa, e, pritarti 51 pakeitimui, aplinkosaugos komiteto pakeitimui. ir 67 pakeitimui. 2 decibelų sumažimas per 10 metų. Stebiuosi, kad EPP frakcija pasirašė po trimis pakeitimais kurie e, siekia to paties tikslo. Nemanau, kad kitai frakcijai tai būtų leidžiama e, dešiniai nori sumažinti e, viešojo sektoriaus kaštus, bet norėčiau pabrėžti, kad ir sumažinus patį triukšmą sumažės išlaidos e, sveikatai. Net e, be to, statant garso užtvaras, kainuoja tai padaryti daug daugiau. Ir lobistai, jie bando prastumti kitus sprendimus susijusius su elektroniniais automobiliais. E, tie, kurie dirba ir priima sprendimus automobilių pramonėje, jie gyvena toli nuo to triukšmo, o paprasti žmonės jį kenčia. Ponas e, Baton. Šio pranešimu aptariamas reglamentas, kurio siūloma sumažinti automobilių keliamą triukšmą. Ir iš to išplauks vėliau daugiau biurokratijos ir išlaidų. Pavyzdžiui, pranešime kalbama apie tai, kad kelio dangą galima būtų gerinti galbūt. Tai ir išspręstų problemą, tačiau argi valstybė su savo dabartiniais finansais rastų lėšų įgyvendinti tokią užduotį, tai yra pagerinti e, kelio dangą. Ir nepamirškime, kad reglamentas automatiškai turėtų būti taikomas valstybės narėse. Demokratiškai išrinktos vyriausybės nebegalėtų uh, apsispręsti, nebeturėtų pasirinkimo. Tai viena iš priežasčių, kodėl Davidas Cameronas nori susigražinti įgaliojimus e, šioje srityje, kaip, kaip ir kitose srityse, kurios anksčiau to įgaliojimai buvo perduoti Briuseliui. Ačiū. Toliau ponė Virts. Ačiū pirmininkė. Pasaulio sveikatos organizacija ir jungtinės tautos yra nustačiusios, jog triukšmas neigiamai veikia žmogaus sveikatą. Po oro taršos triukšmo tarša ypatingai veikia žmogaus sveikatą. Daugiau kaip milijon, 10 milijonų piliečių patiria didesnį triukšmą kuris viršė 55 decibelus naktį. Dėl to sergama širdies lygomis, klausa nukenčia, taip pat vaikams sunkiau mokytis. Bent šiek tiek sumažinus triukšmą pasiektume labai ryškaus pagerėjimo. Nuo 95 metų triukšmo standartai, triukšmo apribojimai nesikeičia sunkvežimiams ir malonu, kad komisija teikia pasiūlymą. Envi komitetas išnagrinėjo pasiūlytas vertes. Kai kurios auto, transporto priemonės jau dabar atitinka tuos standartus, o kitoms siūloma septyneri metai prisitaikyti. Tai pakankamas laikas gamintojams prisitaikyti, pritaikyti savo technologijas. Dažnai matome, kad siūlomus reglamentus bando įtakoti lobistai. Ir, ir šiuo atveju pramonė bando pakirsti šią iniciatyvą, visiškai nutilėdama teigiamus aspektus. Kodėl nekalbama, kodėl į savo skaičiavimus automobilių pramonė neįtraukia infliacijos? Gamintojai tarsi nori permesti visą naštą visuomeniai, tačiau juk kalbame apie teršėjas moka principą, juk būtent dėl gamintojų kalties tie piliečiai nuo triukšmo kenčia. Ačiū pirmininkė. Nuo tada, kai pradėjau dirbti parlamente, e, kovoju su, su motociklu keliamu triukšmu būtent todėl, kad tai yra labai e, didelis sunkumas, kurį kenčia visiškai dėl to nekalta visuomenė. Kiek žinau, klausiau inžinierių, yra įmanoma gaminant motociklus e, sumažinti tą laisvą, laisvą įgą keliamą triukšmą. Bet žinau, kad mano šitas susirūpinimas neturi jokio atspindžio um, teisės aktuose ir tose veiksmuose, ima, kurių imasi komisija ir kurių bando imtis šitas parlamentas. Ačiū, ponas Simer. Ačiū, pane pirminkė. Niekas nesiginčys, kad uh, triukšmas, kalbant apie sveikatą ir aplinką, yra labai svaigus labai svarbus veiksnys. Yra daugybė studijų, kurios tai įrodo. Žinome, kad e, daug gyvybių prarandama ir daug gyvenimo metų prarandama, e, kai žmonės gyvena didelio triukšmo aplinkoje. E, naujoji strategija susitelkė ne vien tik tai ties e, varikliu ar jo dalimis, kurios kelia triukšmą. Žiūrime į aerodinamiką, žiūrime į padangas, į kelio dangą. Tai yra integralus požiūris, e, nes e, viską apsprendžia tol gražu ne vienintelis šaltinis. Kitas dalykas, turime suvokti, kad kiekvienas automobilis atskirai turi atitikti E, reikalavimus. Turime galvoti ne apie automobilių parką apskritai, bet apie kiekvieną atskirą automobilį. Taigi, tos taisyklės praktiškai e, e, turi atsižvelgti į tai, kad automobiliai sunkės ir vadinasi ir triukšmas didės. Viena iš problemų yra pas pasenęs automobilių skirstimas kategorijomis. 61-oje e, pataisoje bandėmės atsižvelgti į jungtinių tautų siūlomą kategorijų sistemą. Kai e, kalbame apie elektromobilius, tai e, be abejo turime turėti specialius reikalavimus, kad galėtume mm, apginti tuos žmonės, kurie apie tokius automobilius gali nežinoti, jų gali neišgirsti. Ponas Grotė. Pone pirminkė, turime komisijos pasiūlymą ir konkrečiai iš komisijos nario atsakingo už pramonę, ne už e, sveikatą ar aplinką. Taip, e, matome, kad e, automobilių pramonėje smunka, todėl ir nenuostabu. Ir e, iš tikrųjų nėra taip pat nuostabu, kad stengiamės e, pritarti šiam dokumentui e, po pirmo svarstymo. Pranešėjas minėjo, kad teko truputį užvilkinti to pranešimo pateikimo dėl įvairiausių įtakų, tai užtruko ilgiau, bet juk žmogus turi tik vieną sveikatą ir tai turime gerbti turime e, problemą spręsti prie šaltinio. E, dabar e, valstybėse narėse, pavyzdžiui, už kelio dangą atsako miestai ir čia neturime kištis, turime žengti žingsnis po žingsnio ir daryti tik tai tai, kas yra mūsų galioje. Aplinkos komitete, manau, pasirinkome tinkamai ir turime prisiminti kolegas, kad darybos tik prasideda E, turime 60-70 e, procentų teksto aplinkos srityje, kuriam buvo pritarta per pirmą, pirmą svarstymą. E, bet dabar, ko gero, reikėtų antrojo svarstymo, kad kuo daugiau žmonių galėtų dalyvauti mūsų diskusijoje, taip pat ir žmonių iš už parlamento, ir kad jie galėtų uh, padėti suformuoti nuomonę. Per pirmą svarstymą tai padaryti sunkoka. E, žinoma, neturime mm, trukdyti e, komisijos pasiūlymui ar e, būti mažiau ambicingi, turėtume jį patvirtinti bent jau tokį, koks jis yra. Ponas Manders. Ačiū pirmininkė. Transportas, automobiliai, eismas sukūrė gerovę, darbo vietas, bet taip pat ir užterštumą. Apie tai šiandien ir kalbame. Užterštumą reikia mažinti. Ir tai manoma padaryti tik tai dirbant kartu su pramonė. Reikia dirbti ranka rankon. Vyriausybė negali prisimti visų kaštų. Mes už mokesčių mokėtojų pinigas, pinigus statome um, užtvaras, bet e, pramonė irgi turi padaryti savo dalį, turi atitikti reikalavimus. Matau, manau, kad Envi komiteto kompromisas yra geras kelias į priekį. Tikiuosi, kad tas pats testavimo metodas bus naudojamas visoje Europoje. Uh, Ir mes su ponu Krameriu e, pateikėme pakeitimą šio klausimu. Taip pat reikėtų užtikrinti geresnį konkurencingumą, kad Europos automobilių pramonė būtų kompetitinga ir galėtų įgyveninti tuos reikalavimus, kurie čia išdėstyti. Ačiū du žodžiai ir dvi minutės ponui Eichardt. Ačiū, pirmininkė. Labai įdomios diskusijos mes identifikavome tą klausimą, tai keliamas triukšmas, reikia kažką daryti. Europoje turėtų būti vienodos žaidimo taisyklės visoms automobilių pramonėms dalyviams. Bet e, visą laiką paprastai konservatyviai žiūrint sakoma, kad tai yra per, per brangu, dabar yra krizė, dabar negalima tokių priemonių imtis. Kiti sako, turėtume būti atsargus, lietai tokius dalykus daryti, kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus, kuriuos leidžiame kitom priemonėm, tokiom kaip užtvaros. O kas e, kalba apie e, sveikatos apsaugą, sveikatos apsauga irgi kainuoja, o ką pramonė darys, inovacijos yra labai brangios, bet jos prisideda prisideda prie konkurencingumo. Apie tai nekalbame, kalbame apie komisijos pasiūlymą, kuris turėtų būti labai ambicingas, bent jau taip girdėjome. Tikriausiai taip ir yra, bet e, dėl to nesugrius automobilių pramonė, apie tai komisija niekada ne, ne, nesakė, ne, nekalbėjo, taigi iš kur tos kalbos, jos, jos tiesiog juokingos. Tai yra pasiūlymas, ap, apčiuopiamas pasiūlymas, kuris užtikrins geresnę vartotojų sveikatą, visų piliečių sveikatą ir automobilių pramonė iš to gali šio to mm, naudingo gauti. Taigi yra visiems naudinga situacija. 61 pakeitimus tengiamas dar labiau susilpninti šitą dokumentą. To nereikėtų daryti, reikia laikytis Envi komiteto dokumento ir ne, nedarykime neprotingų sprendimų, kurie užkirstų kelią automobilių pramonės atsigavimui. Automobilių pramonė, tie, kurie sako, kad automobilių pramonė žlugs, netiki e, inovacijomis. Dvi minutės, poniai Groset. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, il est évident que là, nous avons à trouver. Ačiū, pirmininkė nėra jokios abejonės, kad reikia rasti kažkokį balansą. Viena vertus saugoti piliečių sveikatą, bet kita vertus nepamiršti gamintojų konkurencingumo. E, Pone Merkis pasiūlė tam tikras ribas trečiame priedė, bet man atrodo, kad tai netitinka nei mokslinės, nei techninės logikos. Kai kalbame apie tylųjį variklį, tai turime prisiminti, kad automobilis juda, yra kontaktas su e, kelio danga, turime galvoti, kokios jo padangos. Šitas pasiūlymas, aišku, nepribaigs automobilių gamintojų, tačiau būtų dar geriau, jeigu paprašy, pareikalautume gamintojų siekti pažangos palaipsniui, o ne prismauktume juos staigiais reikalavimais staigiai nustatytomis ribomis, kurios netitinka techninės logikos. <clears throat> Toliau noriu aptarti padangas. Be jokios abejonės, bandymai turėtų būti atliekami ne su naujomis padangomis, bet realiomis vairavimo sąlygomis iki to protektoriaus lygio, kuris yra leidžiamas. Taigi mes prieštaraujame pakeitimams 51 ir 68. Čia pernelyg radikaliai užsimota su tais pakeitimais. Laikai dabar sunkus ir turėtume įvykdyti pažangą mūsų rinkėjams. O tai yra ne tik rūpintis piliečių sveikata, bet ir išlaikyti įmonių konkurencingumą. Ponas Pirilo. Ačiū pirmininkė. Triukšmo tarša ir poveikis žmogaus veikatai yra labai rimta problema. Dėl to ir norime mažinti automobilių triukšmo lygį. Apie tai kalbame dokumento projekte. Automobilių gamybos pramoniai teks padėti tam tikrų ekonominių e, pastangų, taip pat ir strateginio planavimo, kad įgyvendintų šiuos tikslus. Siūlomi trečiame priedė parametrai vis dėlto technologinių požiūrių yra nerealistiški, nerealistiškas ir laiko grafikas. Nereikėtų pernelyg smulkiai reglamentuoti šios sektoriaus. Tačiau kita vertus pritariu pasiūlymams dėl vaikų ir aklųjų apsaugos. Šitos pasiūlymus reikėtų įtraukti, nes elektroniniai automobiliai iš tiesų skleidžiama labai mažai triukšmo. Pone Savisar, ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Triukšmo lygių ribojimas susilaukia daug dėmesio ir lengvųjų, ir e, automobilių, ir sunkvežimių gamintojai tam skiria dėmesį. Aptarsiu porą problemų. Sunkvežimių atveju pagrindinė problema yra, yra kategorijos. Komisija siūlo dvi kategorijas, bet to neužtenka. Reikia atsižvelgti į tai, ką veža sunkvežimiai, kur jie vyksta, reikia derinti tai su transporto kompanijomis Tris kategorijas reikėtų nustatyti pagal variklių e, pajėgumą 180, 150, virš 150. Pagal pajėgumą reiktų kategorizuoti. Ta patį principą reikėtų pritaikyti dideliems keleiviniams auto, e, autobusams. Svarbus klausimai taip pat yra susiję su įgyvendinimu. Reikia atsižvelgti, kad gamintojams teks įgyvendinti šitos reikalavimus iki nustatyto laiko termino. Mūsų pastangos turi būti vykdomos kartu su transporto sektoriumi. Ačiū ir dabar ponia Morkūnaitė Mikulėninė. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, šis paros metas tinkamas laikas svarstyti triukšmo lygį kuo mažiau triukšmo, triukšmo tuo ramesnis miegas. Noriu atkreipti dėmesį du skirtingus šiandien svarstomo dokumento aspektus. Vienas aspektas yra susijęs su valstybėse narėse atliekamų techninių automobilių patikrinimu. ES lygių automobilių keliamo triukšmo nustatymas reglamentuojamas jau pakankamai seniai. Taigi egzistuoja išsami ES tipo duomenų bazė su nustatytais automobilių triukšmo lygiais deja kai kurių valstybių narių kompetentingos institucijos atlikdamos techninį automobilių patikrinimą remiasi ne šiais duomenimis o triukšmo lygiu kuris apskaičiuojamas remiantis automobilio variklio parametrais. toks apskaičiavimo lygis mano manymu yra pasenęs ir kaip rodo praktika tokie automobiliai rieda mūsų keliais o jų skleidžiamas triukšmas kelia pavojų žmonių sveikatai žinoma naudojant minėtus duomenis nenaujų automobilių patikrinimui turėtų būti atsižvelgiama ir į tikrinamų automobilių amžių tačiau nenukrypstant nuo europos sąjungos taisyklėmis patvirtinto ir reguliuojamo automobilių keliamo triukšmo lygio. antras aspektas yra susijęs su mūsų siekiamo tikslo sumažinti automobilių keliamą triukšmą neigiamu aspektu. E, šiandieną jau buvo išsakyta ir aš dar tik noriu pakartoti jog naujų elektromobilių nekeliamas triukšmas yra pavojingas aklųjų ir silpnaregių e, gyvybei tai žmonių kurie orientuojasi pagal garsus. todėl privalu užtikrinti jog tokie automobiliai būtų aprūpinti silpnai regintiems asmenims atpažįstama ir suprantama garsinio signalizavimo sistema. Dėkui. Thank you very much. And just now for one minute, uh, Madam Westlund. Herr talman! Ačiū, ponė Vestlund. Ačiū, pirmininkė. Akivaizdu, kad triukšmas yra rimta problema, keliantis veikatos sutrikimų. Todėl ir, ir šita problema kyla ne tik tai iš automobilių. Reikia imtis priemonių prieš šios, kovoti su šią problemą ir žinoma, tos priemonės kainuos kai kurios kainuoja net ir nemažai. Taip pat reikia turėti galvoje, kad automobilių pramonė dabar išgyvena labai sunku laiką, tai visi žino. Taip pat žinome, kad automobilių pramonė dabar e, susiduria su labai dėliu iššūkiu. Ieš, tai ieško ekologiškų technologijų, kurios išmestų mažiau CO2 išmetalų. Taip pat e, tai yra tokia pramonės šaka, kurioje gamybos e, granė yra labai ilga, ypač turint galvoje sunkvežimius, bet taip pat ir kalbant apie lengvuosius automobilius. Taigi e, visose pasiūlymuose pirmiausia reikia atsižvelgti į visus šitus punktus. Ponas Perejo Rodrygės, ačiū pirmininkė, kai balsuosime dėl šio pranešimo, reikės pirmiausia suprasti, kad e, triukšmo e, reguliavimo politika vis dar yra ne iki galo įgyvendinta. Europos Sąjungoje. Aš taip pat buvau pranešėjęs dėl e, lėktuvų keliamo triukšmo ir susipažinau su žmonėmis, kurie nuo to kenčia. Šitas dokumentas yra e, žingsnis į priekį. E, komisija pateikė tinkamą pasiūlymą dėl e, trečio e, priedo. Tiem, kurie kritikuoja šitą pasiūlymą, reikia pasakyti, kad yra labai geras žingsnis e, pasiekti kompromiso tarp tarybos ir šio, ir, ir šio parlamento. O argumentas, kad bus panaikintos darbo vietos, sukrautos darbo vietos, tai yra netinkamas argumentas, nes netiesa, kad toks, tokie, tokios nuostatos turės įtakos darbo vieto. Mes kalbame apie triukšmo sumažinimą, o, sumažinimą, o ne apie šmetalų sumažinimą. Ačiū. Pone Vambrent, minutė. <clears throat> Kolegos, eh, Europos gyventojų dauguma gyvena miestuose ir ši tendencija ir toliau stiprės čia viskas gerai, bet kai kalbame apie erdvės panaudojimą, aplinką, nuotolius, e, tai reiškia, kad e, spręsdami visas tas problemas mes turime taip pat e, spręsti ir triukšmo taršos problemą. Mano gimtajame mieste Amsterdame Antverpene vienas iš dviejų piliečių pabrėžė, kad e, triukšmo tarša yra viena iš svarbiausių problemų, su kuria jie susiduria. E, kalbant apie automobilių pramonę, neturime slėptis už e, faktų. Tiesa, reikia ir kitus dalykus padaryti, pavyzdžiui, užtikrinti, kad keliuose asfaltas bus lygus. Todėl e, visiškai remiame Envy komiteto pasiūlymą. Dėl jo daug buvo kovota, todėl jis nusipelno paremimo. Ponas Liberatski. Dėkui, pirmininkė. Pone komisijos nariai, klausiausi visų pasisakymų ir turiu pasakyti, e, kad e, teikiamas pasiūlymas yra gana kuklus. E, prisiminkime, kad e, automobiliai gali skleisti triukšmą iki 80 decibelų. O mes netaip labai norime šį lygį sumažinti. Galima taip pat panaudoti, pavyzdžiui, triukšmo užtvaras Neturime užmiršti ir kitų triukšmo šaltinių, traukinių ir taip toliau. E, ribinės e, ribos triukšmoj e, yra numatytos trečiame priedė, tačiau komisijos trečiojo priedo pasiūlymas buvo geresnis, nes jis skatintų pramonę būti kompetingesnė, konkurencingesnė ir siūlyti mūsų piliečiams geresnius automobilius. Dabar pradėsime spontaniškus pasakymus ir pirmiausia žodis poniai Basesko. Dėkuoju, ponė pirminkė. E, įvairios transporto rūšys e, yra e, viena, vienas iš triukšmo taršos šaltinių. Širdies lygos, nemiga, visas kitas lygos priklauso mm, ir gali būti sukeltas triukšmo. Todėl e, labai svarbu atsižvelgti į triukšmo įtaką žmonių sveikatai ir aplinkai. Rumunijoje mm, labai domimasi tais pakeitimais, kurie yra siūlomi, nes Dačija per pastarosius keletą metų tapo viena iš pagrindinių automobilių gamintojų Europoje. Tačiau e, greta automobilių mes turime pripažinti, kad e, prie triukšmo lygio didelė dalmi prisideda ir kelio danga. Ir žinoma, reikia tinkamai informuoti vartotojus, kad jie žinotų apie triukšmo lygį automobiliuose prieš juos pirkdami. Ponas Paška, ačiū iki 8 miestuose triukšmo, e, triukšmo lygis, kur gyvena maždaug 80 procentų mūsų gyventojų, yra per didelis. E, automobilių gamintojai tai irgi pripažįsta. Su naujomis automobilių gamybos technologijomis, pavyzdžiui, elektromobiliais, kyla naujos problemos. Šios nauji automobiliai, kurie važiuoja tyliai, jie kelia pavojų e, vaikams ir akliesiams. E, taip pat kyla problemų ir ir, ir, ir kitais aspektais. Todėl reikia rimtai žiūrėti į 66 pakeitimą, e, reikia atsižvelgti ir į e, silpnai girdančių, girdančių piliečių teisų ap, apsaugą jeigu naudotumėm atitinkamą garsą skleidžiančią e, technologiją, galėtumėm užkirsti kelią nelaimingiams e, atsitikimams. Dabar apibendrinis komisaras Tajanis. Ačiū pirmininkė. Vakar vakare priminiau, kaip svarbu yra komisijai ir man pačiam imtis veiksmų kad ES įvyktų pramonės atsinaujinimas. Mūsų sprendimas yra aiškus, bet e, mūsų pramonės politika, apie kurią aš galvoju, turėtų E, turėtų atgimti, ji turėtų būti kitokia negu buvo 8-9-10 e, dešimtmetyje. Tai turėtų būti pramonė, kuri dirba žaliojoje ekonomikoje. Ir taip turėtume prisidėti prie aplinkos saugos, prie klimato kaitos padarinių sumažinimo. Tai mūsų politika susijusi su aplinkosauga, su pramonė, su sveikatos apsauga turėtų eiti koja kojon, siekiant užtikrinti geresnę piliečių apsaugą. Todėl, ponė Kostet, ponė Tatarela, galiu Jūs patikinti, kad mano pasiūlymas tikrai nėra nukreiptas prieš pramonę, tikrai ne prieš automobilių pramonę, kuri dokumente, e, kuris yra, kuriame kalbama apie Europos reindustrializavimą, yra vienas iš svarbiausių faktorių. Mes kalbame apie žalę automobilį ir čia turime galvoje ne tik tai CO2 išlakas, bet ir e, tars, taršą garsu. Šis pasiūlymas bando suderinti skirtingus interesus, tai yra automobilių pramonės apsaugą ir e, aplinkosaugos aspektus. Tai nėra ekstremalus pasiūlymas. E, jame stengiamasi suvienyti modernios pramonės visuomenės interesus su, su piliečių sveikatos interesais ir, ir kitais svarbiais aspektais. Manau, galime ir toliau dirbti šią linkmę tikrai nesakau, kad nebus įsigilinta į pakeitimus, kurie galėtų patobulinti komisijos tekstą, kalbant ir apie laiko terminus, ir apie elektromobilius, o kalbant apie e, debatus ir darybas taryboje mes dirbsime kartu, kad naujo reglamento tekstas būtų kuo tobulesnis. Dauguma tų dalykų, kurių mes, dauguma tų nuostatų, kurias mes numatome e, automobiliams, jau dabar yra taikomos. Žinoma, antrosios stadijos, antrai stadijai priskiriamos nuostatos, joms reikės e, skirti daugiau laiko, bet manau, kad mes skirsime pakankamai laiko, kad pramonė galėtų išspręsti šią problemą. Kalbant apie darbo vietas, nemanau, kad e, šis reglamentas galėtų pakengti darbo vietom, galbūt priešingai, jeigu kursime žaliuosius automobilius, E, mūsų automobilių pramonė bus konkurencingesnė. Todėl manau, kad šis reglamento projektas yra subalansuotas Bet dar kartą pabrėšiu, kad esu pasiryžęs per, pastor, per atinančius mėnesius, kol šitą dokumentą patvirtins taryba, esu pasirengęs dirbti, kad mes iš tikrųjų m, mm, turėtumėm e, tinkamą subalansuotą tekstą, kuris atitiktų mūsų piliečių interesus, nes mes tikime rinką, tikime pramonę, tačiau šių pri, e, instrumentų galutinis tikslas yra sukurti socialinę politiką, kitaip tariant, pat, padėti mūsų piliečiams gyventi geriau ir sveikatos prasme, ir ekonominių sąlygų prasme. Norėčiau padėkoti dar kartą parlamentui, padėkoti tiems, kurie sakė, kad komisijos pasiūlymas yra per daug ambicingas. Vakar, vakare, kalbant kitų klausimų, e, buvo giriama komisija, kad pateikė ambicingus pasiūlymus. Ir man susidarė įspūdis, kad e, Europos komisijos ir šio parlamento ryšiai ir toliau yra labai, labai tvirti. Paskutinis pasisakantysis šiandieną pranešėjas Miroslav Oski. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems, kurie kalbėjo čia šiandien diskusijų metu diskusijos manęs nenustebino. Panašias diskusijas aš patyriau komitete. Aš dabar neatsakysiu kiekvienam iškalbėjusiu asmeniškai. Tiesiog noriu pasakyti, jog e, visas šitas teisės aktas nukentėjo, susilpnėjo nes ši tema yra labai techninio pobūdžio. Kai kurie komentarai turbūt fizikams sukeltų šypsenų, tačiau aš į tuos komentarus neatsakinėsiu. Politikai nesupranta, ką reiškia sumažinimas 3 decibelais. Kai kurie iš mūsų mano, kad vienas decibelas nieko nereiškia, dešiniosios e, partijos teigia, kad šitas pasiūlymas kirstų automobilių pramoniai, tai visiška netiesa. Arba tiksliau, dešiniai buvo apkaltinti, kad mm, meta tokius kaltinimus, bet tai visiška netiesa. Mes tokių teiginių neplatinome. E, aš apibendrinamas noriu pasakyti, kad e, ambicingi, griežti teisės aktai padėtų sukurti darbo vietų. Taip aš teigiau ir tą kartą, kai mes dirbome su CO2 emisijomis ir komisaras tą patį sakė. Bet pagalvokime, pažiūrėkime į statistiką kiek darbo vietų buvo sukurta po CO2 emisijų dokumento. O į automobilių pramonę pažiūrėjus matosi, kad darbo vietų vis mažėja ir mažėja. Triukšmas, aišku, yra problema. Visi mes sutarėme, kad kažką reikia daryti. Vadinasi, turime sutelkti savo pajėgas ir kaip galima labiau suderinti parlamento ir tarybos bei komisijos pozicijas. Pirmininkas rytoj, trečiadienį, posėdis vyks nuo 9 iki 14 valandos ir po